E, kurios būtent ir dirba e, kovodamos su bet kokio pabučio diskriminacija vietose. Ačiū. Ačiū komisarį Hedegą. Na ir užbaigdamas diskusiją galiu pasakyti, kad šešios politinės frakcijos pateikė šias rezoliucijas, ECR, e PP, ALDIGU, GEL, SRD. Ir tuo diskusija baigta, o E, apie šios temos grįšime vėliau po diskusijų. Dabar kitas klausimas, tai yra žodžio laisvė Balarusija, ypatingai Andrėjos pačių būtų atvejais. E, na ir pirmiausia, išteiksiu žodį ponui Kačmarikui. Porą minučių. Pirmininkė, komisarė, e, ponis ir ponai, labai džiaugiuosi, kad galiu pasakyti, jog ponas pačia būtų buvo e, šeštadienį paleistas iš e, e, įkalinimo vietos, tačiau be abejo žodžio laisvė Baltarusijoje yra mm, degantis klausimas, aktualus klausimas, kadangi tai, kas vyksta, yra politinis persiekėjimas. Labai dažnai teisės nuostatos, teisės aktų straipsniai yra panaudojami persikioti tiem, kas pasisako žodžio laisvę. Ir būtent to mes čia ir susirinkome. Mes čia susirinkome ginti žodžio laisvę, kadangi tai yra vienas e, iš demokratijos elementų. Žodžio laisvė kaip po principas Baltarusijoje yra pažeidinėjamas. Ir tokie žmonės kaip e, ponas Počiabutas, e, pažiūrėjau, už laisvą žodį yra persiekėjami, baudžiami. Mes raginame, kad Baltarusijoje būtų išlaisvinti visi sąžinės kaliniai. Dėkoju, ponai Kačmarek, dabar ponia Lunačiak. Vieną minutę. Uh, Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Mus nustebino tas faktas, kad ponas Andžiai Počiobutas praėjusią šeštadienį buvo išlaisvintas, tačiau kaip kalbėjo prieš mane kolega, mes negalime būti patenkinti žmogaus teisų ir žodžio laisvės situaciją Baltarusijoje, ypač kalba eina apie žiniasklaidos atstovus, teisininkus ir kitokius aktyvistus Baltarusijoje. Yra labai kritikuojamas Lukašenkos režimas, jis primena diktatūrą ir tai yra vienintelė diktatūra Europoje. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas veiks vieningai ir pasisakys prieš bet kokius žodžio laisvės apribojimus. Europos valstybėje. Taigi savo rezoliucijoje mes reikalaujame iš Baltarusijos institucijų panaikinti visas represijos ir persekėjimo formas prieš žurnalistus, žiniasklaidos atstovus ar kitus aktyvistus. Mes taip pat reikalaujame, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. Baltarusija priklauso Europai ir tokio pobūdžio veiksmai Europoje negali turėti vietos. Dėkoju kolegijai Lunačiak. Dabar dvi minutės, ponia Šakė. Ačiū pirmininkė, kolegos. Nors Počiobutas buvo paleistas, jis, jam vis dar galioja kaltinimai dėl šmeišto, dėl žurnalistinės veiklos ir dėl to, kad jis yra Lenk, Baltarusijos Lenkų mažumos atstovas, žmogaus teisų gynėjų, pilietinės visuomenės atstovų, žurnalistų, ir piliečių situacija Baltarusijoje ir labai greitai blogėja. Žodžio laisvė, ypač internete, susilaukia didžiulių suvaržymų. Ir dėja tai vyksta su Europos įmonių pagalba, kurios perdoda savo technologijas, kad būtų vykdomas toks persekiojimas. Tokio pobūdžio žmogaus teisų pažeidinėjimai pritaikant technologijas turėtų būti nutraukti. Tai yra paskutinė diktatūra Europoje. Mes turėtume veikti ir pasistengti, kad Baltarusija kaip galima greičiau taptų demokratija. Europa turi pasiūsti labai aišku signalą Baltarusijos valdžios institucijoms. Šį mėnesį vyksiančio rytų partnerystės sustikimo metu taip pat reikia numatyti aiškias sąlygas Baltarusijai siekiant sudaryti įvairūs pobūdžio susitarimus su Baltarusija. Baltarusijos valdžios institucijos turi įsipareigoti gerbti žmogaus teisės ir teisės viršenybės principą, kaip jie patys yra išreiškę Prahos aukščiausio sutikimo dokumente 2009 metais. Mes turėtume didinti savo bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis Baltarusijoje, taip pat turėtume skatinti ryšius tarp žmonių. Reikia panaikinti bet kokius asociacijų susirinkimų žodžio laisvės apribojimus. Tai yra demokratijos pagrindas. Ir ironiška, bet Baltarusijos valdžia yra įsipareigojusi gerbti tokias teisės. Mes galime pagalvoti apie papildomas sankcijas ir taip pat turime pasirūpinti, kad dabar patvirtintos sankcijos būtų realiai vykdomos, kad jos nebūtų vien tik popierinės sankcijos. Dėkuoju kolegai Šakė. Ponas Sirepo, pusantros minutės. Joka on puolalais-valkovenäläinen. Pone pirmininkė, taip pačiu e, buvo apkaltintas e, neteisėtai ir dabar yra kalėjime. E, jeigu, kal, jeigu kažką taip apie, apie prezidentą, apie Lukašenką arba apie Baltarusijos visuomenę žurnalistas išdrįsta pasakyti, jisai dažnai būna įkalinamas. Galima labai e, daug aspektų sukritikuoti tą įkalinimą, kuris jau tęsiasi keletą metų. Tačiau Baltarusijoje viskas labai daug priklauso nuo prezidento ego ir nuo uh, to, kad jis ne, nenori demokratijos. Andrei Počebut buvo išlaisvintas, tai yra labai gera naujiena, e, kadangi buvo pareikšta tiesioginė kritika per internetą ir ES bei parlamentas labai greitai sureagavo. Amnesty International jau nurodė, kad Andžiai Pačiobut yra politinis e, kankinys. Dar yra keli 13 um, E, tokių pačių kalinių, kurie laukia išlaisvinimo iš Lukašenkos režimo. Tai yra labai rimti pat žmogaus teisų pažeidimai e, ir Baltarusijos konstitucijos pažeidimai. Užsienio e, veiksmų tarnyba turėtų išsameu ateityje artimiausio išnagrinėti situaciją Baltarusijoje. Labai ačiū, sako pirmininkas, žodis ponui Maštalka. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau savo balsu prisidėti prie tų, kurie sako, kad reikia apsaugoti tuos vadinamosius sąžinės kalinius. Visi, kurie yra įkalinti dėl savo sąžinės, turi būti saugomi iš mūsų pusės. Vis tik tais aš manau, kad tai, kas, ką čia darome, nebūtinai atitinka mūsų siekiamo žmogaus teisų apsaugos tikslo. Žinoma, e, turi būti apsaugomi visi ir turi būti užtikrinamos visų teisės. Šiandieną mes priimsime tokią rezoliuciją, kuria siekiama apsaugoti Andžiai Pačiobut teises. Tačiau mūsų viešajai nuomoniai būtų įdomu sužinoti, koks yra, pavyzdžiui, Julian Sandžiai reikimas. Jis įkūrė Wikileaks. Mums atrodo keistoka, kad Juliana Sandž nebuvo įkalintas. Ačiū ponui Maštalka, sako pirmininkas, ar sutinkate atsakyti į pono poselto klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taip, aš norėčiau užduoti tokį klausimą ponui Maštalkai. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė yra dėl ambasadoriaus e, pareikšto pagirimo prezidentui. E, ačiū ponui už klausimą, tačiau nesu mūsų prezidento atstovas spaudai. Ačiū ponui Maštalkai, toliau ponas Migalski. Paskutinis iš autorių. Pone Šakė buvo teisi, kai sakė, kad ponas Počiobutas E, nebuvo išteisintas, o tik tai paleistas, kol e, vyksta bylos nagrinėjimas. Jam vis dar grėsia iki septynių metų įkalinimo bausmė. Ponas Repo taip pat buvo teisus, kai pasakė, kad yra 13 kitų asmenų, kurie išdryso pasipriešinti šiai paskutiniai Europos diktatūrai ir turime nepamiršti ir jų. Kodėl? E, Počiobutas buvo įkalintas to, kad jisai buvo lenkas, dėl to, kad jisai priklauso pozicijai ir kad jisai buvo žurnalistas. Tačiau to nepakako. E, jis buvo drasus žurnalistas, drasus lenkas, drasus opozicionierius. Ir šito jau prezidentas Lukašenka negalėjo toleruoti. Kuo kaltinamas Počiobutas, ogi tuo, kad jisai teisingai ir gerai vykdė savo darbą. Tačiau kyla klausimas, ar mes darome pakankamai kadangi visada bus kas nors arba kokia nors grupė e, asmenų šiuose rūmuose, kurie nenorės laikytis bendros politinės linijos. Mes naudojame tą lazdos ir pirago politiką e, savo nuožiūrą, renkamės, kurią kurį instrumentą geriau naudoti. Tačiau faktas tas, kad mes vėl ir vėl e, e, nesugebame laikytis vieningos pozicijos Baltarusijos išimą atžvilgių. Labai ačiū, pana Migalskė. E, tuo baigėme rezoliucijos autorių pasisakymus, dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmiausiai, panas Silvestris. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad norėčiau galbūt e, paneigti, kad e, Baltarusijoje nėra laisvės. Kadangi e, Lenko žurnalistas, e, pats pačiu būtas, kuris buvo Lenko žurnalistas, buvo areštuotas, jam grėsia penkių metų įkalinimo bausmė, tris mėnesius praleido kalėjime ir prieš tai jis taip pat trim metam buvo įkalintas ne todėl, kad E, kritikavo e, prezidentą. Taigi iš tikrųjų žurnalistų teisė kritikuoti prezidentą yra žiauriai pribota, ne vienas žurnalistas jau buvo areštuotas ir e, reikia užtikrinti, kad būtų bešališki tyrimai atliekami dėl kankinimo atvejų, kurie vyksta kalėjimuose. Na, ir, ir iš tikrųjų daug kitų kaltinimų. Taigi mes bet kokia atveju turime absoliučiai smerkti žmogaus teisų pažydinėjimus Baltarusijoje ir aš manau, kad turime turėti omeny taip pat, kai kalbame apie Baltarusijos perspektyvas prisijungti prie ES plėtros proceso. Ačiū, pirmininkė. Ten žiniasklaidos cenzūra, žinia, žodžio laisvės apribojimai yra įprastinė Baltarusijos praktika. Uh, Įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2008 metų, aiškiai leidžia tokią praktiką. 2011 metais e, mažų mažiausiai 95 žurnalistai buvo bent jau trumpam įkalinti, 13 iš jų buvo nuteisti ilgesniam kalėjimo laikotarpiui. E, Bičelio 21 dieną Andžiai Počabut buvo areštuotas, jis yra Lenkijos E, Baltarusijos Lenkų sąjungos e, atstovas ir e, jisai buvo apkaltintas įvairiais dalykais, nors oficialių kaltinimų jam nebuvo pateikta, per visą tą laikotarpį, kai jis buvo išlaikytas kalėjime, nes jis tiesa buvo paleistas. Reikia raginti Baltarus, Baltarusijos valdžią, kad, e, jisai, e, kad, kad Baltarusijos valdžia pradėtų galų galę laikytis 24 savo konstitucijos straipsnio, kuriame numatyta žodžio laisvė. Dėkuoju, panas Tanok. E, Pone pirmininkė, politinio aktyvisto Počiobuto atvejs labai aiškiai rodo Minsko režimo brutalumą ir paranoją. Počiobutas sulaikė KGB atstovai dėl tariamo šmeišto, prezidento šmeišto, dėl straipsnių pasirodyčių internete. Mes turėtume kritikuoti e, režimo atstovus. E, žodžio laisvė e, lėmė po čio būto liktinį sulaikymą. Taip pat jis jam buvo paskirtas namų areštas laukiant teismo. E, nėra teisės viršinybės principo Baltarusijoje, nėra laikomasi pagrindinių žmogaus teisų standartų šioje šalyje. ES sankcijos prieš režimą turėtų būti sustiprintos, kol Baltarusijos prezidentas atsistatydins ir tol, kol Baltarusijos piliečiai galės patys kurti savo šalį. Mums pakaks Kubos Europoje. Ačiū. Dėkuoju kolegai Tenok, po kolega Mafei. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Siekiant išlaikyti valdžią, Lukašenka taiko brutales represijas prieš asmenis vykdančius opozicinę veiklą, kurie gina mažumų teisės arba tie, kurie pasisako už profsąjungas. E, Aliausiaus Beleckio sulaikimas Vesna vicepirmininko labai aiškiai rodo tokias represijas. Jis turi būti nedelsant paleistas kaip ir kiti e, politiniai kariniai, kaliniai. Šis parlamentas turėtų nedelsant pareikalauti moratoriumo, e, mirties bausmės moratoriumo. Mes turime veikti solidariai ir aktyviai paremti kovojančius žmonės Baltarusijoje. Reikia kurti profsąjungas, Baltarusijoje, kurios gintų didžiąją dalį gyventojų. Taigi turime rūpintis bendrosios masės reikalais, o ne politinio elito klausimais. Dėkoju kolega Mafijai. Dabar ponas Paška. Ačiū. Pirmininkė, komisarė. Labai dažnai šiame pasaulyje vadovai, kurie nesusilaukia piliečių pritarimo, ieško būdų, kaip išlikti valdžioje. Kuo labiau žmonės nori išsilaisvinti nuo tokio valdovo, tuo griežtesnius ir žiauresnius metodus valdovas taiko, persikėdamas gyventojus. Žurnalistai ir kritikai dažniausiai pirmieji nukenčia nuo tokių veiksmų. Dažnai šie asmenys pasisako uh, tų žmonių vardu, kurie siekia politinių pokyčių. Vyriausybė yra sunerimusi dėl to, kad Baltarusijoje artėja parlamentiniai rinkimai. Viešoji nuomonė yra nepaisoma režimo atstovų. Lojalūs Lukašenkai asmenys yra gerai atlyginami už jų darbą, taip pat jie išsaugo privilegijuotas pozicijas. Dėl to jie nesibaimina pasinaudoti baudžiamąją teisę, e, kad įbaugintų aktyvistus. Rytų partnerystės užsienio reikalų susitikime turėtų būti pasinaudota šią galimybę parodyti Baltarusijos valdžiai, kad tokie veiksmai yra neprimtini. Pirmininkas dėkoju ponai Paška. Politinių frakcijų vardu pasisakymai baigti. Dabar ponė Jekonsari, socialdemokrat demokratų frakcija. Ačiū, pirmininkė. Aš Ne vieną kartą buvau susitikęs su politiniais kaliniais iš Baltarusijos, tai buvo žurnalistai, kaip ir šiuo atveju. Pavyzdžiui, susitikau su profsąjungo aktyvistais bei daugeliu e, narių, kurie buvo įkalinti. Toks Reikia pasakyti, kad situacija žmogaus teisų Europo, Baltarusijoje blogėja, todėl ES veiksmai turėtų tapti energingesniais ir e, išplėstais į įvairius lygius. Tai yra be galo svarbu, ypač ruošiantis užsienio reikalų ministrų susitikimui. Būtent ten į darbo tvarkę reikėtų įterti tokį klausimą, kaip e, žmogaus teisų padėties pablogėjimas Baltarusijoje. Jaunimui, studentams reikėtų suteikti galimybę važinėti po Europą, atvažiuoti mokytis, galbūt taip išaugintume naujų žmogaus teisų aktyvistų. Ačiū ponė Jakonsari, dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Čia daug daugiau norinčių kalbėti, negu buvo iš pradžių numatyta šiuose diskusijose. Labai atsiprašau, bet noriu iš karto pasakyti, kad kas pasisakė, dabar pasisakyti negalės. Kad galėtų pasisakyti visi, kurie dar nepasisakė. Labai ačiū pirmininkė. Prieš savaitę, kai mes parengėme rezoliuciją, ponas Pačiobutas dar buvo įkalintas, dabar jis paleistas norėčiau tarti keletą sakinių apie pono pačią būtą, kadangi man teko su juo būti asmeniškai pažįstamam. Jisai atvyko aplankyti mes Lenkijoje. Tai yra iš tikrųjų tokia integruota, vientisa asmenybė. Žmogus, kuris sugeba Baltarusijoje labai puikiai dirbti, visų pirma, kaip e, tos organizacijos Lenkų sąjungos narys. Taip pat reikėtų paminėti Adam Michnik vardą. Panašiai kaip ir e, komunizmo laikais e, e, Michnik, o taip pat ir tą patį būtų galima sakyti apie ponę Bočiabutą. Iš tikrųjų, E, režimas galų galę pralaimės tokiam aktyvistam kaip e, Michnikas ar Počiabutas. Todėl e, galima tik tai pritarti nuomonį, kad reikia iš tikrųjų spausti Baltarusiją, kad nenustotų persekioti opozicijos atstovas. Ačiū ponui Patusevičiu, toliau ponas Lyčiak. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Yra žmonių, kurie sako, oi ne, ir, vėl viena, ir dar viena rezoliucija Baltarusijos atžvilgių. E, kokia nauda? Lukašenkai nei šilta, nei šalta. Tačiau galbūt, na, tarkim, galbūt signalai, kuriuos mes siunčiame Baltarusijai, e, o aš esu tikras, kad e, šitos signalus Baltarusija vis dėlto gauna, priima. Aš manau, kad e, Lukašenko aplinkoje yra tam tikra grupė asmenų, kurie atleidinėja žmonės arba yra atsakingi už tai, kad atleidžiami žmonės e, iš darbų kovojantis už laisvę arba žodžio laisvę arba politinę laisvę, e, kurie pasirūpina, kad studentai būtų išmesti iš universiteto. E, aš manau, kad mes turime nepamiršti šių asmenų. Ir turime pasirūpinti, kad tokie asmenys negalėtų, pavyzdžiui, mėgautis Ispanijos pležais arba vykti atostogų išslidinėti iš Šveicarijos kurortus. E, ir kit turime be abejo spausti Baltarusiją, kad galų galę ten būtų surinkti laisvi rinkimai. Ačiū, pana Lisek. Toliau, ponia Sai. Dėkoju, pirmininkė. Baltarusija reguliariai pasirodo tarp skubiai svarstytinų klausimų mūsų darbo atvirkėje. Tas režimas e, nukreiptas prie savo piliečius, smurtas prieš E, Lenkų kilmė žurnalistą, kuris atstovauja Lenkų mažumai, leidžia dar kartą konstatuoti, e, kad bausmės nebuvo panaikintos 2011 metais. Jis jau buvo nubaustas už vadinamąjį nusikaltimą, kurį neva buvo padaręs. Mes žinome, kad yra ir daugiau politinių kalinių, kurie sėdi kalėjimuose. E, mano vienas pažįstamas politinis kalinys Baltarusijoje patyrė fizinių kankinimų, pasakiau tėvų, aš norėčiau, kad tie politiniai kaliniai e, Baltarusijoje būtų kaip galima greičiau išlaisinti. Ačiū. Dabar žodis kolegai Obermeier. Ačiū pirmininkė. Dėl Andžiai Počiobuto, dėl žurnalisto Norėčiau pasakyti, kad Europoje spauda yra ketvirtoji valdžia ir kyla klausimas dėl spaudos laisvės Baltarusijoje. E, spauda yra demokratijos pagrindas, o jeigu kalbėsime apie šmeižimą, tai jau yra kitas kaltinimas. Perimas iš diktatūros į demokratiją yra labai delikatus procesas. Žinoma, reikia, kad tas procesas įvyktų, tačiau kai kurių politinių asmenų e, atsakomybės e, nebuvimas mane stebina e, Europoje. Nejaugi reikia iš tiesų, kad mes į trečiosios valstybės reikalus kištumės. Nemanau, kad taip geriausiai kažką tai išspręsime. Jeigu norime iš tiesų kovoti už spaudos laisvę, reikia imtis kažkokiu kitokiu proporcingų priemonių. Jeigu kalbame apie e, spaudos laisvę, tai kodėl nekalbame apie spaudos laisvės pažeidinėjimus e, arabų pusėsalyje? Ponas Migalski užduoda klausimą. Nelabai supratau iš jūsų pasisakymo, ar jūs pasisakote už tai, kad ponas Pačiobutas liktų kalėjime, kad būtų įkalintas, ar, ar prieš tai. Uh, Ar jūs sakėte, kad tai yra Baltarusijos vidaus problema, ar jūs sakėte, kad kaip tik tais mes turime už tai dėl to kovoti, nes mes turime kovoti už tokius žmonės kaip Očiobutas? Ačiū, ponas Obermeier. Dėkoju ponui Migalskiu už klausimą. Dabar turiu progos dar kartą patikslinti savo požiūrį, nes per minutę tikrai labai sunku tai padaryti savai mes suprantame, kad šis klausimas liečia Europos parlamentarus ir jie turi tuo klausimu galvoti. Tačiau man rūpi, kaip galima surasti pusiausvyrą tarp e, žmogaus teisų pažydinėjimo dėl to, kad jie norėjo e, pasinaudoti savo uh, E, žodžio laisvė, dėl to, kad jis tengiasi įgyvendinti spaudos laisvę ir panašiai. Žinoma, Baltarusijoje demokratijai sunkios dienos, e, bet reikia e, pademonstruoti jautrumą, nepamirštant, kad tie žmonės, kurie yra liečiami persekiojimo, turi būti kažkaip tai palaikomi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przedstawić. Labai ačiū. rytų partnerystės susitikimuose Baltarusijos atstovas kartoja, kad Baltarusija yra diskriminuojama, jai liepia mus įčiaupti, su jai elgiamasi blogai. Kita vertus, Baltarusija ir toliau tęsia savo antidemokratinės procedūras, meta žmonės į kalėjimą ir ignoruoja signalus, kuriuos mes jai nuolatos siunčiame. Todėl aš raginu e, kad rytų partnerystės procese dalyvaujantys užsienio reikalų ministrai peržiūrėtų mūsų santykius su Baltarusija. Ypatingai primdami domen, kad Baltarusija toliau ignoruoja visą tai, ką mes sakome ir toliau pažeidinė žmogaus teisės. Baltarusija turi suprasti ko mes siekiame arba ką mes bandome jai pasakyti. Ačiū. Ačiū, ponė Kalaska Babinska. E, baigia, pana, aišku, pasisakymų procedūrą, ponė Homstein. E, Hohenstein. E, ačiū, pirminkė. Dar vakar mes atmetėme aktą projektą, kadangi kai kurie dalykai vis dar liko neaiškus ir neįspręsti kai kuriems iš mūsų pasirodė, kad mes apribosime interneto vartojimo laisvę. Na, sprendimas buvo nelengvas, bet mes taip padarėme, kadangi informacijos laisvė, žiniasklaidos laisvė mums yra kertinės vertybės. Šiandieną mes raginame Baltarusiją sekti šio pavyzdžių. Baltarusijos valdžios veiksmai yra neteisingi. Ir iš tikrųjų pirmiausia reikėtų gerėtis e, tokio nusiklaus žmogaus kaip Andrės Počiabutės arba kiti Baltarusijos aktyvistai poziciją. E, ir manau, kad Europos institucijos iš tikrųjų turėtų išsakyti visokiojo palaikymą šiems asmenims. Ačiū. Ačiū, poniai Tunand Holstein. E, tuo baigėsi spontaniški pasakymai ir pabaigė komisarė Hedegard. Ačiū. Pirmininkė, netrukus Baltarusijoje vyks parlamento rinkimai, todėl diskusija iš tikrųjų vyksta labai laiku. Mes visi žinome, kad žodžio laisvė yra esminis elementas, esminė prielaida bet kokiai laisvai rinkiminiai kampanijai. Todėl labai laiku mes turime pasiūsti iš tikrųjų stiprią žinę, kurią palaiko duma Europos parlamentarų. Mūsų toliau neramintai, kad Baltarusijoje vis dar e, visiškai ignoruojama žmogaus teisės, teisinės valstybės pagrindai, spaudos laisvė, daug kitų dalykų. E, politiniai e, kaliniai Sniko ir Bandarenko buvo paleisti, bet po to jokios pažangos nepastebėta. O tie, kurie buvo paleisti, vis tiek jie patiria daug suvaržymus tiek savo pilietinių, tiek politinių teisų srityje. Taip pat per pastarąsias savaitės stebėjome, kaip suintensyvėjo vėlgi represyvinė politika prieš įvairiausius nepriklausomus šaltinius, e, paskelbta daugiau nuosprendžių. Todėl e, užsienio atstovės e, Ashton, e, spaudos atstovas Sensinė, išsakė, jog taryba taip pat neramina. E, įvairūs išpaliai prieš opozicijos atstovus, nepriklausomą žiniasklaidą, atskirus žurnalistus. E, Baltarusijoje žiniasklaidos laisvė vis dar tebėra labai suvaržyta ir nepriklausomi žurnalistai dažnai tampa valdžios aukomis. E, Aukštosios įgaliotinės e, Ashton spaudos atstovas ypatingai pabrėžė počio būtų atveju, kuris už savo žurnalistinę veiklą buvo e, apkaltintas, e, kaip žaidęs prezidentą, taip, net seniai jisai buvo paleistas, tačiau kaltinimai kol kas nėra panaikinti. Taip pat kitos nesenos bylos e, prieš žurnalistus buvo Pavelos Svetlovo byla, kuris buvo nutisas 15 dienų administracinio arešto už, kaip teigiama, nepadoro elgesį keiksmažodžius viešoje vietoje. E, iš tikrųjų, Baltarusija ir toliau e, netoleruojama nepriklausoma e, politinė savyraiška, politinė veikla ir taip pat žurnalistai neturi galimybių netrukdomi vykdyti savo profesinės veiklos. Todėl Europos komisija be abejo ragina Baltarusijos valdžią, jog būtų liaudasi persekioti nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, politinė opozicija, pilietinė visuomenė ir kad būtų atšaukta dabartinė represyvi politika. Pone Sai ir kitiems, kurie nori, kad būtų dedama daugiau pastangų spausti Baltarusiją. Aš turiu keletą padrasinančių faktų. Nuo šios dienos e, prasidėjo nauji procesai, kadangi e, Junktinių tautų žmogus teisų taryba e, kiek anksčiau šiandieną, tiesąkant, priėmė ES pateiktą rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties Baltarusijoje. 22 balsai buvo už, 20 susilaikė, 3 balsai prieš. Ir ši rezoliucija labai aiškiai ragina Baltarusijos vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti ir reabilituoti visus politinius kalinius. Maža to, rezoliucija e, taip pat suteikia įgaliojimų specialiam e, pranešėjui Baltarusijos klausimu. E, kuris kasmet teiks pranešimus žmogaus teisų tarnybai ir e, taip pat Junktinių tautų generalinį asamblėjai. Aš manau, kad tai yra didžiulė sėkmė ES diplomatijai, kuri šį kartą iš tikrųjų sulaukė daugiau palaikančių, pozityvių balsų, mažiau besipriešinančių balsų e, e, negu E, kur, dėl kur kas e, švelnesnio e, atskaitomo mechanizmo nustatymo kuri buvo mėginama prastumti investuotuose pereitais metais. Taigi šiek tiek gerų naujienų mes dėl to turime dėl Baltarusijos. Kągi labai ačiū. Pone Hedegat, vėlgi patiktos šešios rezoliucijos, diskusija baigta, o po kitų, po paskutinių.